mėly draugai, norėčiau paprašyti e, norėčiau paprašyti, kad kuo greičiau susėstumėte į savo vietas.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 Uh, dear friends, I will start. Mėlyjeji kolegos, už vienos minutės pradėsiu posėdį. Prašyčiau visus susėsti. Otwieram posiedzenie. Przypominam. Posėdį pradedame. Z regulaminem